Mėly kolegos, džiaugiuosi galėdamas Jums pranešti, kad pirmininkų suiga skyrė šių metų Sakarovo premiją Nadijai Murat ir Amija Nažybašar. Ponius ir poniai. Nadia Murat ir Lamija Hažibašat